Šioje srityje bendradarbiaus su komisija ir su parlamentu. Dėkuoju. Ministrai yra pateikti šeši rezoliucijų projektai. Balsuosime ryt per pietus dėl šių klausimų. Kitas darbo tvarkės klausimas E, komisijos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene. Išklausysime pirmiausiai e, ministrą Nemet. Taigi užimkite savo vietą ir iškart suteiksiu jums žodį. get. No, no. no uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. I, I misinterpreted. Nesupratau, kur link jūs judate, jūs iš ten pasisakysite, taip? Jó, jó, jó. Chairman. Pane pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, šiandien norėčiau pateikti Jums keletą pastabų vyriausiosios įgaliotinės Katarin Ašton vardu apie padėtį Bahreinė, Sirijoje ir Jemenė. E, Sirijoje įvykiai neseniai pasisuko dramatišką kryptimi, Jemene jau dabar prasta situacija darosi dar prastesnė ir Bahreinė didelį susirūpinimą e, kelia įtempta padėtis, nors ten e, kraujo pralaimo buvo mažiau. ES stebi įvykius visame regione labai atidžiai ir e, tą patvirtina daug e, sustikimų posėdžių, pareiškimų ir tarybos išvadų. E, Greta to baronienė Ashton palaiko nuolatinį kontaktą su svarbiausiais partneriais ir svarbiausiais veikėjais pačiose valstybėse. Tai daroma kasdieną, tiesiogiai, kalbant telefonu arba per atstovus tose šalyse, kad galima būtų ten, kur įmanoma daryti ES įtaką. Kiekvienos šalies situacija yra unikali ir ji reikalauja e, strateginių, labai gerai apgalvotų, atsargių veiksmų. Bet kai įvykiai taip greit vystosi, labai svarbu formuoti labai solidžią politiką, kuri, kuri remtųsi esminiais principais. Pirmasis iš jų yra smurto atmetimas. Tie masiniai protestai turėtų būti traktuojami ir su jais būtų, e, jie būtų sprendžiami taikiai, gerbent žmogaus teisės ir pagrindinės vertybės ir laisvės. Antra, reikia skatinti dialogą, atmesti iš ankstinės sąlygas ir nusistatymus. Na ir trečia, esminės politinės, ekonominės reformos turi kilti iš pačių šalių vidaus. ES labai aiškiai yra pareiškusi, kad ji pasirengusi tada ir jeigu bus prašoma paramos, paramą tom šalim suteikti. Dabar pakalbėsiu apie tris konkrečias šalis. Bahreinė, nepaisant to, kad padėtis gatvėse kiek sunormalėjo, padėtis išlieka įtempta. Tęsiasi areštai ir žmonės, atrodo, yra suiminėjami vien tik tai už tai, kad jie pasinaudojo savo teisę į žodžio laisvę. Kaip ir kitur regione, ES ir vyriausioji atstovė yra pasmerkusi smurtą Bahreine ir paraginusi valdžią ir kitas jėgas gerbti žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir laikytis tarptautinių humanitarnių standartų. Mes taip pat nekartą raginom Bahreino valdžią ir opoziciją pradėti tikrą nacionalinį dialogą. Vyriausioji įgaliotinė tiesiogiai kalbėjo apie tai su užsienio reikalų ministru, nes be konkrečių žingsnių stengiantis, kad žmonės imtų kalbėtis vieni su kitais be iš ankstinių sąlygų, yra rizika, kad ims dominuoti radikalus elementai. Geriausias. E, Ir tai be jokios abejonės blogai įtakotų stabilumą regione. Geriausias būdas stabilumą išlaikyti yra dialogas ir būtent e, tokią žinę vyriausiai įgaliotinė bandys perteikti, kai jis susitiks su Persų įlangos bendradarbiavimo tarybos atstovais šį mėnesį. Sirijoje vieši protestai nusirito per keletą miestų, tai vyksta nuo kovo vidurio ir brutalios represijos, kuriomis buvo sureaguota į tuos įvykius, yra nepriimtinos. Vyriausiai e, įgaliotinė daug, kaltura, daug kartų ragino Sirijos valdžią nutraukti smurtą, gerbti žmonių teisę demonstruoti taikiai ir įsiklausyti į jų teisėtus siekius. Sirijos žmonės nusipelno ilgai lauktų politinių reformų, konkrečiai žodžio, susibūrimų laisvės, politinio dalyvavimo ir dalyvavimo valdysenoje. Prezidento Asado kreipimėsi į tautą kovo 30 nebuvo nei aiškios reformų programos, nei tam tikro grafiko toms reformoms įgyvendinti. ES ir toliau ragins E, Siriją, kad ji vykdytų neatidėliotinas reformas. Tas reformas turi būti realios. Kažkur skamba telefonas, sako kalbėtojas nuostabu. Taigi, ES ir toliau ragins Siriją vykdyti reformas netidėliotinai, jos turi būti realius, politinės, social-ekonominės, e, turi būti rimtos, ne vien kosmetinės ir turi būti įgyvendintos netidėliojant. Mes labai atidžiai stebėsime, kaip naujoji vyriausybė, kuri turi būti dar suformuota, imsis tų reformų. Mes tikimės, kad e, teisės komiteto suformavimas leis parengti naujus įstatymus, kurie leis atšaukti nepaprastąją padėtį ir garantuos žmogaus teisės ir pagrindinės, teis, pagrindinės laisvės. Tuo pat metu ES spaus Sirijos vadovybę tiek viešai, tiek <clears throat> privačiai, kad ji nenaudotų jėgos prieš demonstrantus. Taip pat svarbu, perteikti mintį, kad tie, kurie atsakingi už smurtą ar aukas, e, turėtų susilaukti atpildo, o žmogaus teisų gynėjai turėtų būti išlaisvinti. Jemene situacija tebe kelia labai didelį susirūpinimą. Vyriausiasias įgaliotinės pareiškimai po kovo 18 smurto buvo labai aiškus ir kovo 21-osios užsienio reikalų tarybos išvados dar kartą pakartoja ES nuomonę, kad e, jėgos naudojimas prieš e, protestuotojus yra nepriimtinas. ES taip pat labai aiškiai pareiškė, kad tie, kurie atsakingi už žmonių e, gyvybės ir sužeidimus, turėtų būti patraukti atsakomybėmis. E, iš Jemeno vadovybės ateinantys signalai nėra tokie aiškus ir todėl vyriausiai įgaliotinė kalbėjo su prezidentu Saleh e, kovo 30 ir paragino jį daryti viską, kad būtų išvengta kraujo praleimo. Ji pareiškė savo nuomonę, kad e, iš Jemeno laukimo labai patikimo ir aiškaus E, politinio perėjimo, kad galima būtų tą perėjimą įgyvendinti kuo greičiau. Tas konstitucinis perėjimas turėtų remtis e, labai aiškiais įsipareigojimais. E, laiko lieka vis mažiau ir nukentės tik tai Jemeno žmonės. Gerbėmiai kolegos, dėkuoju Jums uždėmesį, lauksiu Jūsų klausimų ir pastabų. Dėkuoju ponui ministrui. La franca, voy, voy a felicitarle por el éxito de su equipo ayer. Lleva la bufanda puesta del Schalke 04, victoria. Aš norėčiau pasveikinti, ponė Brokai, jūs, e, jūsų komanda vakar laimėjo, matau, kad jūsų šaliko atėjote į salę. pasveikinau poną Broką ir suteiksiu žodį ponui Selafrankai, kuris pasisakys EPP frakcijos vardu. Tikrai pritariu, ponė pirmininkė, jūsų išsakytam komentaram. Taigi, ponė ministrė, mes nuolat e, sekame informaciją, kurią gauname iš šalies, iš komisijos vicepirmininkės, vyriausiosios įgaliotinės. Akivaizdu, kad ES turi palaikyti Bahreinė, Jemenė, Jemenė, e, Sirijoje gimstančias demokratinės jėgas. Tačiau, ponė pirmininkė, norėčiau užduoti keletą klausimų ponui ministrui. Norėčiau kad ministras perduotų šios klausimus vyriausiai įgaliuotiniai. Europos Sąjungoje ir Europos parlamente susidaro įspūdis, kad kalbama apie silpnėjančią Europos, silpnėjančią Europos saugumo ir gynybos politiką. Mes grįžtame prie e, politinio bendradarbiavimo laikų, o Lisabono sutartis nustato kai ką kitą. Yra ir dar vienas prieštaravimas, būtent ES matomumas šiuose šalise. E, kol kas neaišku, kokie bus e, permainų rezultatai šiuose šalise, tačiau mes turime būti ten matomi. Tačiau akivaizdu, kad reikia elgtis atsargiai ir norėti daugiau. Tuo pačiu valstybės narės yra pasirengusios skirti šioms šalims daug daugiau dėmesio ir pinigų. Ačiū. Dabar Veronik Dekaiser. Dvi minutės. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Mums, e, mes labai vertiname ponios Ašten diplomatinės pastangas. Taip pat suvokėme, kad jos e, padėtis yra gana nepavydėtina. Padėtis e, vis tik tai e, Bahreine yra labai e, sudėtinga ir mes neturi, turime tam tikrų svertų veikti, veikti pagal savo prekybos sutarimus. Pastebėsiu keletą dalykų dėl žmonių siekių, dėl tų siekių, kurie šiandien išėjo į gatves. Mes ne tik turime juos palaikyti, bet taip pat, bet kokią kainą turime reikalauti, kad smurtas būtų nutrauktas. Kaip e, mes turime e, reikalauti, kad ir Sirijoje smurtas liautųsi. E, Net jeigu mes ir nesu viskuo sutinkame, reikėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad smurtas būtų nutrauktas. Tai į, kalbame apie valstybės, keletą valstybių, Persijos įlangos valstybių ir Libiją, kurios yra apginkluotos e, jų vyriausybės turi tie ginklų, kad gali nukreipti ginklus prieš e, savo žmonės ir turime reikalauti, kad to nebūtų daroma. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, Bahreinas yra ypatingai jautri situacija. Saudo Arabija yra nusiuntusi savo paėgas ten. Persų įlankos bendradarbiavimo taryba veikia. E, matome, kas vyksta Libijoje, bet mes negalime galvoti tik apie naftą, galvodami apie savo paramą Libijai. E, mes negalime tylėti dėl to, kas vyksta ir Bahreine. Dabar e, liberalų vardu pasisakys ponė Jėtelmekė. Pirmininkė, aš esu pasipiktinusi. Vakar per frakcijos posėdį išklausėme trijų liudininkų iš Bahreino, Jemeno ir Sirijos. Human Rights, Rights Watch, e, Amnesty International atstovai buvę ten pas mus lankėsi ir pasakojo apie padėtį. Ir aš iš tikrųjų esu kai kuo labai pasipiktinusi. Mes gavome ponios Ašton laišką, bet ten nėra jokios strategijos. Ten tik tai dar viena darbo tvarkė numatyta. Reikia nebesiųsti tuščių, nieko nereiškiančių signalų. Mes tą jau darėme e, Libijos, Tuniso atveju. Reikia imtis veiksmų. Europos Sąjunga turėtų e, e reikalauti, kad e, Ženevoje būtų sušaukta speciali žmogaus teisų tarybos e, sesija. Mes e, turime reikalauti, kad tie, kas atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus, būtų nubausti. Taip pat mes turime reikalauti, kad būtų e, uždraustas e, ginklų eksportas iš ES į šias tris šalis. Yra nepriimtina, kad ES valstybės narės tebe pardinėja ginklus tų šalių režimams. Toliau, ES turi aiškiai pasakyti, kad jeigu tų šalių politinė valdžia režimas kliudys demokratizavimo procesui, tai tas režimas turi pasitraukti. Mes turime įdėkti sankcijas, pavyzdžiui, šaldyti turtą ir drausti tų šalių vadovybei keliauti. Atėjo laikas imtis veiksmų. Dėkoju. Dabar pusantros minutės e, pasisakys ponė Flotre žaliųjų vardu. Ačiū labai gerai, kad žmonės išėjo gatves tam, kad reikalauja savo, tei, reikalauja savo teisų, reikalauja e, režimo kaitos. Mes uh, turime tik tai palaikyti jų entuzijazmą, bet blogai tai, kad tie gyventojai išėję į gatves kenčia nuo baisių represijų. Ir tai kainuoja jiems netgi gyvybės, tai yra baisu dėl reikia kalbėti apie tai, kad reikia apsaugoti gyventojus. E, Libijoje buvo imtasi karinių veiksmų, bet šiandien reikia rasti ir kitas priemonės apsaugant gyventojus e, manifestuojančius tuose trijose šalyse. E, Labai svarbu yra įsiklausyti tuos žmonės jų teisėtus reikalavimus. Taip pat reikia reikalauti, kad visi tie, kurie neproporcingai naudoja jėgą prieš gyventojus, kad jie bus nubausti ir dėl to reikia imtis diplomatinių veiksmų, žmogaus teisų tarybos, jungtinių tautų veiksmų, kad būtų galima e, patvirtinti rezoliucijas, e, imtis veiksmų dėl politinių pareigūnų ir reikia pabrėžti, kad nebus nubausta už tokius veiksmus. Taip pat reikia e, imtis priemonių, kad būtų nutrauktas e, taip vienas blackoutas, e, kad būtų leista žurnalistams, e, dienraščiams veikti. Reikia ieškoti būdų, kaip įveikti šias kliūtis. Mes turime turėti veikimo priemonės. Kai jas turėsime, reikia žinoti, kaip uh, jomis pasinaudoti, nereikia bėgioti paskui e, Sirijos prezidentą ir prašyti, kad jisai su kažkuo sutiktų. Mums reikia e, reikalauti, kad ta šalis, pavyzdžiui, įdėktų esminės reformas ir kad užtikrintų galimybę manifestuotojams taikiai demonstruoti, kaip ir kitose dviejose šalyse. Dėkuoju dabar. Dėkui. Ponas Karim. E, Pone ministrė, klausiausi jūsų pareiškimo, išgirdau, ką jūs e, norėjot pasakyti ir turiu pasakyti, kad girdėjom vien žodžius, kartais malonius žodžius, bet e, tuščius. E, buvo tik tai reaguojama, nebuvo jokių proaktyvių veiksmų tame, ką jūs pasakėte. Ir klausydamasis aš e, prašiau ant e, lapo popieriaus žodį planas. E, man iš tikrųjų norėjusi išgirsti, ką jūs ketinate ES vardu pasakyti. Aš turiu tik tai tuščią popieriaus lapą. Nėra jokių proaktyvių veiksmų toje darbo tvarkėje, kurią jūs pateikėte. Vidurio rytuose daugybė žmonių žiūri į Europą, laukia jos paramos, kad jie galėtų įgyti savo teisės. E, apskritai e, vieno labai didelio dalyko trūksta. Trūksta paminėjimo, kad e, vidurio rytų vadovai vis dar gali iš savo žmonių atimti pinigus ir juos investuoti Europoje. Jūs sakote, kad laiko nebelieka. Tada aš noriu jūsų paklausti, kodėl nieko mums kito net nešėte tik tai tuščią popieriaus lapą. Matijas Dėkuoju. Kolegai Karim, GUNGL frakcijos vardu, ponė Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Jemene, Sirijoje ir Behreinė yra toks bendras vardiklis. Tauta nori laisvės ir demokratijos, o režimai e, jėga bando užgneušti tautos troškimus. Turėtumėme štai ką pasakyti. Iškart reiktų paskelbti šioms šalims e, ginklų embargą, ko kol kas nepadaryta ir šiais ginklais yra žudomi civiliai žmonės. Mes turėtume palaikyti tautą, o ne režimus, totalitarinius ar autoritarinius. Negalime e, vadovautis dviejopais standartais Reikia bešališkai palaikyti, besąlygiškai palaikyti demokratinius troškimus ir pamiršti apie ekonominius interesus. Sirijoje buvo peržengtas jungtinių tautų e, mandatas, e, Sirijoje buvo išsklaidyti protestai, o e, Saudo Arabijoje yra įsigalėjusi kleptokratija. Jaunimą puola saugumo pajėgos, o mūsų reakcija tai diplomatinių notų rašinėjimas. Akivaizdu, kad karinėmis priemonėmis politinių problemų neišspręsime. Tačiau mūsų vienareikšmiškos pozicijos kol kas arabų šalis nepajuto. Dabar ponas Belders, FD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Radikalus režimo pasikeitimas Tuomet, jeigu perimtų valdžią radikalus islamistai, Sirijoje, Bahreinė ir Jemenė e, sulauk, taptų tikra katastrofa tiek šiuose šalise, tiek e, mums visiems. Arabijos pusėsėlėje netrukus gali iškilti panašus e, žmonės kaip e, Ahmanejadas ar Alcheminėjus. Manamoje Sanoje mm, kilusios krizės yra puikia galimybė valstybėms narėms ir visai Europos Sąjungai palaikyti ten demokratinius pokyčius, socialinius pokyčius. Prieš keletą metų su EPP delegacija lankiausi Sirijoje. Tai yra vienintelė pasaulietinė valstybė regione, kur gyvena šimtas, šimtai tūkstančių pabėgusių Irako krikščionių. Turime dėti visas pastangas, kad, e, sek, kad religiniai karai iš Irako nepersimestų ir į Siriją. Ačiū. Gracias, señor Belder. Terminamos este turno. Ačiū ponui Belder. O dabar pasisakys ponas Mölcer, neprisijungusių narių vardu. Ačiū. Jemenė Sirijoje ir Bahreine tęsiasi netaip taikiai, kaip norėtųsi Tuniso jezminų e, revoliucija. Mums e, aišku, kad taikios reformos yra geriausias būdas atsakyti tautos pageidavimus, kurie, tautos, kurie nori pokyčių. Tačiau realybė yra visiškai kitokia. Visiškai nesenai sulaužyti politinių reformų pažadai iššaukia protestus protestų bangą. Ir atėjo laikas imtis veiksmų, sprendimai jėga išsklaidyti demonstracijas ir pažadėti reformas, e, kurios, kaip pažadai, yra iš esmės tušti, gali dar labiau skaluoti situaciją visame regione e, problema yra ir su Sirijos e, tiekim, Sirijos vykdomu ginklų pardavimu teroristinėms organizacijoms, kaip kad Hezbollah. Mes turime užimti nepolitiško tarpininko padėtį ir padėti spręsti situaciją. Dėkuoju dabar atskiri kalbėtojai. Pirmasis pasisakys ponas Jekolino pusantros minutės jam suteikiama. Dėkui, pirmininkė. Pripažįstame, kad e, Raulis yra puikus futbolininkas ir laukiame atsakomojo mačo. Bet e, iš tikrųjų labai esame susirūpinę tuo, kas vyksta kitose pasaulio dalyse. E, žinome, kad žmonės yra ištroškę laisvės ir tai dabar demonstruoja. Demokratija buvo gniaužiama toje pasaulio dalyje per nelig ilgai. Daug jaunų žmonių e, tiesiog šaukia, norėdami, kad jų svajonės įsipildytų. E, žinome, kad kai kur jau tarsi yra tam tikrų ženklų pozityvių, bet Jemene e, protestai prieš prezidentą Saleh e, tęsiasi, tas pats vyksta ir Bahreinė. Ir man atrodo, kad Mes negalime pavėluoti dar kartą, turime žiūrėti, kas vyksta dabar viduržėme jūros regione. Kai kuriems žmonėms tą signalą, signalą sunku suvokti, bet mano nuomonė, Europa turi išreikšti savo solidarumą, turi galvoti, kaip e, įsikišti. Jeigu bus per nelik vėlų, tai mes pamatysime nepaprastai didelį migrantų srautą. E, dėkoju ir ačiū už komentarus apie futbolą, ponas Howitt. Mes žinome, kas įvyko kovo 15 Jemene. 150 tūkstančių žmonių išėjo demonstruoti kovo 17, buvo panaudota prieš juos jėga. Žinome, kad Bahreinė e, žmonės protest, buvo protestuotojai, kai kurie pagrobti. E, kaukėtų e, užpolikų ir niekas tų žmonių paskui nebematė. Europos parlamentas pasisako už žmogaus teisės visur, kur joms kyla pavojus. Ir šiandien mes turime e, reikalauti, kad užsienio reikalų taryba pareikalautų, jog visi atsakingi už smurtą būtų patraukti baudžiamojant atsakomybę. Nebegalima, kad smurtas tęsusi prieš nekaltus protestuotojus. Uh, Bahreino saugumo e, pajėgos e, panaudojo, kaip buvo sakoma, ne kenksmingus, nežalingus ginklus, bet iš tikrųjų taip nėra. Mes turime sustabdyti ginklų perdavimą bet kokį iš šį regioną. E, ir Taip pat e, reikia prašyti, kad e, komisaras Fiulė mus informuotų apie tai, kas yra dabar daroma su asociacijos susitarimu su Sirija. Arabų pasaulis e, pradėjo keistis po jėzminų revoliucijos ir mes taip pat turime keistis kartu su juo. Lamsdorf. Dėkuoju dabar pusantros minutės ponui Lamsdorf. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Um, liebe Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Viduržymė jūros pakrantėje yra pavasaris, tačiau Persijos įlankoje Jemene regime gilę žiemą. Šimtai žmonių žuvę, jungtinių tautų ir mm, Amnesty International pateikta statistika stingdo kraują. Mes norime pokyčių kaip įmanoma greitesnių. Tokį reikalavimą turėtų pateikti ES ir valstybės narės. Ir tą reiktų padaryti per e, Ženevos e, žmogaus teisų komiteto posėdį. Jis, e, tas komitetas, nuolat skuba priminėti visokias e, rezoliucijas įvairiausios klausimais, taigi turėtų pasisakyti kuo greičiau ir šią temą. Mes turime palaikyti demokratinius troškimus. Aš e, gyvai stebėjau Sirijos prezidento kreipimasi. Ši diktatūra yra viduržamžiška, tačiau tuo pačiu pasitelkė vakarietiškas viešų ryšių agentūras ir jų pagalba atrodo kaip šio laikiška valdžia ir tarsi tas e, fasadas turėtų uždengti tikrąjį jo veidą. Regime, kaip e, pietuose vis e, labiau įsigali e, teroristinės organizacijos, kyla pavojus, kad atsiras dar viena žlugusi valstybė, kaip kad yra Somalio atveju ir Europos saugumui iškirs papildomas pavojus. Frida Brepels. Eh. Ačiū dabar, ponė Brepels. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Sažininkai pasakysiu, kad apstubusiu sužinojau a, tuos tris principus, būtent smurto atsisakymas, dialogo skatinimas e, ir nuomonių e, skirtumų naikinimas dialogo principų tačiau kol kas girdimi tik e, skatinimai užmėgsti dialogą. Aš nemanau, kad e, tai kažką pakeis, nemanau, kad tai padidins mūsų patikimumą. ES turėtų daug griežčiau reikalauti demokratinių pokyčių. E, vyriausiai galiotinė turi užmesgusi daug oficialių diplomatinių kontaktų, tačiau kokius kontaktus ji turi su pilietinė visuomenė, su paprastais žmonėmis. Buvo pasakyta, kad reikia regionui paskelbti mm, ginklų embargą ir kai matau, kad praeis, per praėjusius keletą metų Jemenui buvo parduota ginklų daugiau negu 100 milijonų eurų, tai mane tai apstulpina ir bent jau šiuo klausimu dėl ginklų eksporto valstybės narės turi galų galę susitarti. Ačiū. Gracias, kolega, tiene un minut. Ačiū pusantros minutės ponui Proveira. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie Bahreiną, nedidelę šalį, esančią strateginėje padėtyje. Ji e, yra svarbi ir persų įlangos stabilumo prasme ir energetikos saugumo prasme. E, per ją išteka daug e, Saudė Arabijos naftos. Kas kelia daug nerimo? E, tarptautiniai šaltiniai patvirtina Irano įtaką Bahreino šiitų bendruomeniai. E, ir savai mes suprantama, kad tai e, ta įtaka yra greta teisėtų reformų reikalavimų ir pasidaro sunku atskirti išorės poveikį nuo vidaus e, įvykių Bahreine. Vis tik tai nerima kelia tai, kad neramumai gali e, išsklisti į Saudo, e, Saudi Arabijos rytinius regionus. Iranas, kaip žinoma, remia Hamas, Hezbollah. E, jeigu e, Iranas išplės savo įtaką persų įlankoje, tai, tai gali pažeisti balansą ten, tai turės didelių tarptautinių pasiekmių, todėl mes turime labai atidžiai vertinti tai, kas vyksta vidurio rytuose ir atskirti tuos teisėtus lūkesčius nuo kitokių. Pone Menroita, tikrai kalbame apie tris skirtingas šalis, kur situacija labai skirtinga. Jemene sukilimas masinis, nors saugumo pajėgos yra labai žiaurus, Bahreino įvykiai e, gali destabilizuoti visą regioną dėl e, Saudo Arabijos ir Irano įsikišimo, o Sirijoje režimas yra pasiruošęs daryti viską, kad išsaugotų valdžią. Atsižvelgiant į tas skirtingas ypatybės, reikėtų e, ES atitinkamai kurti savo strategiją. Be abejo, kiekvienas pilietis turi teisę į e, susirinkimų laisvę ir nuomonės išreiškimą, tačiau demonstracijos, e, kurių metu yra mm, žudomi demonstrantai, yra neleisnas reiškinys, reikia apginti piliečius, o ką čia ES daro? Taip pat vyriausybės turi užmėgti dialogą su opozicija ar visuomeniniais judėjimas, tačiau aišku, toks dialogas savaime nėra sprendimas, tačiau vis dėlto dialogo reikia ir kaip ES ruošiasi jį skatinti. E, e, Sirijos, Bahreino ir Jemeno režimai gali nenorėti ar nesugebėti klausytis tautos. Tai kokie bus mūsų ateities santykiai su šiomis šalimis? Mums reikia teikti labai konkrečią pagalbą, tas buvo nekarta pasakyta. Tačiau ši konkreti pagalba e, turi būti pastatyta ant tvirto pagrindo. Taigi, koks yra planas, aš melai su juo susipažinčiau. Ir dar pastabėlė dėl Sirijos. Maničiau, kad šiuo atveju turėtume paskatinti Turkiją E, vykdyti spaudimą tiems planams, kurie yra rengiami artimiausiamis savaitėmis. Reikia pasakyti, kad mūsų Mašgrebo delegacija galėtų puikiai pasitarnauti ir nuveikti svarbių darbų. Funcionarius, que vamos muy apurados de tiempo y por lo tanto querría pedirles a todos que se ajusten. Mano darbuotojai sako, kad labai trūksta laiko, taigi turėsime paskirskite dar laiką likusi frakcijoms. Dabar žodis e, Anai Gomeš vienai minutėjai. Ačiū. Mes turime reaguoti į įvykius Sirijoje, Bahreinė ir Jemenė, tačiau ir kitur arabų pasaulyje turime nusiųsti labai aišku signalą nes ten valdo žiaurios diktatūros, žmonės išeina į gatves, protestuoja, rizikuoja savo gyvybėmis. Žinoma, situacija visur skirtinga, tačiau ES pozicija yra dviprasmiška naudojami dviejopi, dviejopi standartai E, į Bahreiną įžengė Saudų Arabijos pajėgos, situacija labai neaiški. EP e reikalaujant dėlsiant paskelbti ginklų eksporto embargą iš šias šalis bei e, ragina spausti režimus nutraukti žiauresias priemonės ir panaikinti žiniasklaidos laisvės ribojimus. But. Dėkui, dabar kolega Macmillan Scott. Vakar vakare aš padėjau suorganizuoti ekspertų uh, diskusiją dėl regiono ir ten buvo pasakyta, kad saugumo pajėgos Bahreinė nužudė 23, Sirijoje 122, Jemene bent jau 63 žmonės. Ir kai klausime, ką ES daro, tai e, rytojus rezoliucija tam tikrų pasiūlymų teikia. Reikia pasakyti, kad ir anksčiau e, parlamentas prieėmė rezoliucijų dėl e, Tuniso, Egipto ir Libijos. Ir e, mano kolegos palygino tas rezoliucijas. Ir reikia pasakyti, kad čia mes paprasčiausiai tuščia žodžiausime, jeigu mūsų nesiklausys komisija ir taryba. E, Visą to analizę jūs rasite mano tinklapyje. Aš e, pagal Lisabono sutartį manau, kad kadangi Europos parlamentas pagal, e, įgyjo naujų galių, mes turime daryti daugiau ir jeigu norime pokyčio arabų pasaulyje, turime veikti drauge. Dėkui. Dabar ponas Arlaki. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sirija, Bahreinas ir Jemenas yra trys tironiškos valstybės, kurių piliečiai nusipelno mūsų paramos. Turiu pasakyti, kad iki šiol demokratizacijos procesas šiame regione nebuvo patikimas. Ir pirmiausia, mes turime Mm, panaikinti dvigubus standartus, kuriuos taikėme praeitie. Mes keliais būdais rėmėme tos autokratinius režimus, mes, europiečiai, kartu su Rusija ir JAV pardavinėjome jiems visokių rūšių gintus, o, ginklus, o dabar apgailestaujame dėl e, padarinių, e, dėl, to, dėl nekaltų aukų. Mes kad nenukentėtų mūsų patikimumas, turime atšaukti visus e, kontraktus su tomis šalimis, taip pat paskelbti ginklų embargą visame Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų regione. Taip pat turėtume investuoti į fondą, kuriuo būtų skatinamas pereimas prie e, demokratinio režimo. Ačiū toliau, ponas Munijas. Vieną minutę. Ačiū nepakeičiami pokyčiai demokratijos e, linkme e, pavirto, atėjo po to, po, po pasikeitimų Tunise ir Egipte. Tačiau pokyčiai Sirijoje ir Jemene bei Bahreinė reiškia, kad ES turi pasimokyti iš precedentų ir imtis vadovaujančio vaidmens tarptautinės reakcijos prasme. Komisarė Fiulė, man atrodo, jūs minėjote ir Europos kaiminystės politikos klausimą e, su e, priemonėmis, kurios galėtų padėti žmonėms tose šalise. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europos piliečiai žinotų, jog ES tvirtai laikosi savo įsipareigojimų dėl demokratijos ir žmogaus teisių. E, valdžia tose šalise turi atminti, kad smurto panaudojimas prieš savo žmonės turės netidėliotinų pasiekmių. E, Jie taip pat turi žinoti, kad nepakanka padaryti kosmetinių pakeitimų savo autokratiškame valdyme. Reikia to jau pat pradėti dialogo procesą su opozicija, pilietinė visuomenė, o politiniai kaliniai, žurnalistai, žurnalistai žmogaus teisų gynėjai turi būti nedarsant paleisti. Ir uh, Ačiū, ponė Munijas. Toliau spontaniškai pasisakančiųjų penkias minutės. Kiekvienam duosime po vieną minutę ir po to išjungsime mikro, mikrofoną. Pirmiausia, ponė Andrikinė. Pone pirmininkė, ministrė, neturėtume užmerkti akių, kaip pažinėjimos žmogaus teisės tose trijose šalise. Sirijoje situacija yra labai rimta. Sirijoje mokytojai, opozicijos veikėjai, žurnalistai ir žurnalistai <clears throat> tam pavaldžios taikiniais. Daug žmonių žuvo, daug sulaikyta, užsienio žurnalistai išvaryti iš šalies, e, blokuojama informacija, nėra visiškai nepriklausomos spraudos. Turime pasvarstyti sankcijų klausimą Sirijos atžvilgių. Taip pat turime galvoti apie veiksmus Jemene ir Bahreine. Su Jemenu turime sustarimą dėl uh, ginklų eksporto, turime nutrau, sustabdyti šios sutarties galiojimą. Pirmiausia, pareikalauti reikia iš tų trijų šalių atskaitomybės, reikia surenkti jungtinių tautų ypatingas e, sesijas žmogaus teisų taryboje Ženevoje. Pirmininkas nutraukė ponę Andrikę, Andrikę netoliau ponas Rosario Groseta. Grazie Presidente. Ehm, io ho vissuto tre anni Bahrein. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš trejus metus gyvenau Bahreine nuo um, 87 iki 90 metų ir Bahreinas tuo met buvo laikomas demokratiška golfs. Viena demokratiškiausių įlank, Persijos įlankos valstybių. O dabar per metus yra vykdoma e, daug mirties bausmių, matome, kaip elgiamasi su žmonėmis, nuolatos girdime apie e, spaudos atstovų žūdis, žūtis Sirija, Jemenas, Bahreinas. Na, jeigu rengiame rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, Kinijos, e, Alžyro, kur taip pat yra pareidinėjimo žmogaus teisės, reikia tos atvejus mhm. lyginti tarpusavyje. Ir kalbėtas nutraukiamas. Ačiū, ponė Kročeta, ponė Disanis. Kročeta, no se le oye. La señora Desarnés tiene la palabra. Pone Desarnės, prašom. Koks Europos vaidmuo Egipte? Reikia kalbėti be abejo ir į e, nuolat kartotus e, apeliavimus į daugiau demokratijos šioje šalyje. E, manau, reikia kiek man skubiau veikti ir ryštingai veikti, imtis visų įmanomų priemonių, e, kad būtų apsaugoti žurnalistai ir politikai. Šiuose šalyse reikia įsteigti nepriklausomą e, tyrimo komisiją ir taip pat įtraukti į šį procesą ir žmogaus teisų teismą. Tikiuosi, kad ES aiškiai parodys, kad mes esame viešosios um, visuomenės nuomonės pusėje, kad mes nepalaikome tų režimų. Dėl to ES turi dalyvauti dialoge su pilietinė visuomenė, su tais, kurie iš tiesų nori um, kaitos šalyje, nori demokratiškesnės valstybės. Ačiū, ponia Autala dabar. Much, have... Ačiū, pirmininkė. Girdėjome, kad parlamentas dabar labai rimtai nusiteikęs kovoti su sunkiai žmogaus teisų pažeidimais trijose šalise - Bahreinė, Jemenė ir Sirijoje. Mes norime, kad savo nuomonę pareikštų išorės veiksmų tarnyba, norime išgirsti iš komisijos, kad mes nebesiremsime dvigubai standartais. Mes norime konkrečių priemonių, norime išgirsti, kaip mm, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos darbas vyksta, ar ES ketina E, pareikalauti, kad būtų surinktos specialios sesijos dėl Sirijos, Bahreino ir Jemeno. Jau girdėjome, kad e, atėjo laikas nutraukti ginklų eksportą į tas šalis. Mes tai reikia padaryti dabar, negalime laukti. Taigi noriu paklausti, ką darys ES išorės veiksmų tarnyba ir komisija dabar. Dėkoju ponai, poniai Hatalai, dabar ponas Tenok. Ačiū pirmininkė. Sirijoje saugumo tarnybos e, žiauriai sureagavo į demonstracijas dėl teisėtų sustarimų. E, retorika prieš Izraelį, parama Hezbollah, sąjunga su Iranu, e, tai yra autokratiškų veiksmų pavyzdžiai. Bahreinas yra uh, progresyvi konstitucinė demokratija, tačiau šitų e, ekstremistai, kuriuos remia Iranas, ir toliau bando skatinti smurtą. E, svarbiausia, įsiklausyti į protestuotojus, palaikyti su jais dialogą ir turime pasmerkti visus protestuotojų nužudimus. Ir turiu pasakyti, kad, e, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos, nepaisant jos veiksmų e, prieš Al-Qaidą, ir e, jeigu dabar nutrauksime paramą, ponas Tanukas nutraukė. Toliau panas Bronsas. Galima klausti, ką daryti, kad palengvintume tą aklavietę ir žmonių kentėjimą tose šalise. Tačiau daroma prielaida tokia, kad, kad mes galime kažką padaryti, antra, kad e, mes turi, galime ką nors padaryti, turime daryti ir trečia, kad ta situacija e, nėra priskirtina mūsų e, veiksmų rezultatui. Būtų absurdiška tikėtis, kad mūsų kariškiai galėtų dar imtis kažkokių tai nuotikių. E, paprastai, e, jeigu nusiusime kariškius e, žūti, turime turėti gyvybiškų interesų, jų neturime. Yra priežasčių manyti, kad išorės pajėgos siejamos su Junktinėmis valstijomis ir sąjungininkais turi interesų destabilizuojant Siriją. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją. Ačiū, panas Polas Urbigas. Ja, danke, Herr Präsident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, manau, šiuose šalyse gyvena daug jaunų žmonių, kurie nori tikros e, demokratijos modernizavimo šalies ir turėtume į tai atsižvelgti, turėtume e, ieškoti draugų tose šalyse ir e, nepriimti sprendimų visiems atvejams tinkančių, reikia atsižvelgti kiekvieną konkretų į kiekvieną situaciją. Dėl to manau, kad ES turėtų stengtis organizuoti daugiau mainų programų mažoms ir vidutinėms įmonėms, profesoriams, mokytojams, žurnalistams. Aš manau, kad mūsų užduotis yra ieškoti draugų šiose šalyse. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir tikiuosi, kad netrukus atitinkamai jų bus veikiama. Ačiū. Dabar ponė Tot. Uh, pone pirmininkė ministrė, kaip ir daugelis čia, šiandien aš uh, suprantu, kaip pažinėjama žmogaus teisės ir koks yra siaubas visame regione dėl to. Negalime nepaminėti, ministrė, jums, kad jūsų pareiškimas šiandien vyriausios įgaliotinės vardu parodo labai aiškiai jūsų e, tarnybos nesąmonės ir to bereikalingas išlaidas. Jūs teisingai sakote, kad reikia skatinti dialogą, siekti reformų tose šalise, tačiau šiose, šioje situacijoje tai yra tiesiog e, norai. Mums reikia daugiau negu paskambinti telefonu ar pareikšti pareiškimą apie tai ar ką kitą. Manau, kad vidurio rytų šali, žmonės. Pirmininkas nutraukė oratorę. Baigiame spontaniškai pasisakančiųjų procedūrą. Toliau sutikėme žodį ponui Nemetui tarybos vardu atsakyti į visus klausimus. Pone Nemetai, prašom tisztelt képviselő urak és hölgyek! nagyon köszönöm a felszólalást. gerbiami ponios ir ponai dėkoju už pasisakymus. Pirmiausia, norėčiau. Pirmiausia, keletą klausimų konkrečiai susijusių su Bahreinu. Irano kišimasis į Bahreino vidaus reikalus buvo keliamas čia Nėra įrodymų, kad Iranas kišasi į Bahreino situaciją, provokuodamas radikalizaciją. Žinoma, toks pavojus yra. Ir tai yra dar viena priežastis pradėti nacionalinį dialogą kaip galima greičiau Bahreine, kad būtų tokios situacijos išvengta. Dėl Saudi Arabijos invazijos į Bahreiną norėčiau pabrėžti, kad šešios e, e, Persijos įlankos tarybos e, šalis yra pasirašusios saugumo sustarimą ir Saudo Arabijos pajėgų įvedimo buvo paprašyta pagal šį susitarimą. Ir tas pajėgas pasiūlė ne viena tarybos valstybė. Man atrodo, kad tai yra vienas teisinis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti šioje situacijoje. Labai rimtai reikia žiūrėti į regioninę dimensiją, vertinant įvykius e, tame regione. Dėl Jemeno norėčiau pasakyti Jums, kad ES iš tikrųjų sustabdė tam tikrą paramą Jemenui, pavyzdžiui, paramą e, kovos su terorizmu srityje. Mes manome, kad reikia diferencijuotai e, elgtis šią prasme. Toliau kalbėsiu vengriškai atsakydamas į kitus klausimus. Uh. Salafranka úr azt a kérdést vetette föl, hogy mi... Ponas Salafranka uždavė klausimą, koks rezultatas bus pasiektas po pokyčių, nežinome. Koks tas rezultatas bus, nežinome, kuo baigsis tas Arabijos pasaulio pavasaris. Ir niekas negali atsakyti į tą klausimą. Dar prieš keletą mėnesių net neįsivaizdavome, kad įvyks tas domino efektas. Ir Taip pat reikia pasakyti, kad niekur nėra parašyta, koksgi bus tas um, Arabijos, Arabų pasaulio pavasario rezultatas. Ir man atrodo, mes nemažai įtakos galime tam rezultatui turėti. Tai toks atsakymas ponui Salafrankai. Pasiūlymai, kurie buvo E, išsakyti, manau, yra labai vertingi ir taip pat tiek komisijos, tiek tarybos atstovai, tiek e, išorės veiksmų tarnyba ar jos atstovai sveikina tuos pasiūlymus. O kalbant apie kaiminystės politiką ir jos peržiūrą, tas procesas kaip tik vyksta šiuo metu. Išsakyti pasiūlymai bus įtraukti į kaiminystės politikos peržiūrą. Taigi dabar gana palanki situacija. Nes um, rytų partnerystės klausimų um, taryba bus organizuojama dar ne, ne iškart, ne po kelių savaičių, taigi bus laiko įtraukti tuos klausimus į darbo atvarkę. Mums reikia tiek rytinę, tiek pietų dimensiją įtraukti, formuluojant kaiminystės politikos pagrindinius principus ir mūsų partneriai pietuose labai akilai stebi mūsų veiksmus stebi tai, ar ES formuoja vieningą, nuseklę kaiminystės politiką. Pasiūlymai, kurie buvo pareikšti dėl kaiminystės politikos, pradėsiu nuo galo, nuo pono Rybich ir ponios Dots dėl pilietinės visuomenės įtraukties dėl kai kurių kaiminystės politikos aspektų įtraukimo. Čia turiu galvoje taip pat ir jaunimą. Iš tiesų reikia naujų veiksmų, kurie ir savo mastais atitiktų situaciją ir galėtų jai daryti įtakos. Tuo pat metu neturėtume pamiršti kad šiuose santykiuose svarbus visada keli aspektai. Yra šalių, kuriuose buvo neįmanoma išvengti, kurioms nebuvo įmanoma, kai nebuvo įmanoma išvengti sankcijų numatymo joms, kaip kad pavyzdžiui e, ginklų e, embargo ar kitų panašių priemonių. Ir kalbu ne tik apie Libiją. Pietų dimensijos e, kontekste apie ją kalbama, bet taip pat ir apie Dramblio kaulo krantą. Žinau, kad dar šį vakarą tą temą plėtosime, bet situacijos tose šalyse negalima vertinti pagal vieną kurpalių. Ir dėl vykstančio pilietinio karo tiesiog nepavyko išvengti sankcijų numatymo. Šalis, kurias dabar aptariame, vadovaujamos autoritarinių režimų, kurie žaidžia ugnimi. Ir čia taip pat galima išvelgti tą patį pavojų, kad reikės įsikišti. Jau pasintėme labai konkretų, aišku, signalą. Vyriausiai galiotinė tą jau padarė ir ta žinia trims šioms šalims yra labai svarbi žino, kad e, Libijoje ir Dramblio kaulo krante galima buvo imtis karinių veiksmų ir tas buvo padaryta. Ir per keletą savaičių Europos ir tarptautinė bendruomenė suformulavo labai konkrečią strategiją Responsibility to Protect. Buvo e, šūkis pagrindinis ir taip mes ir elgėmės. Tai buvo įspėjamasis šūvis um, Jemeno, Bahreino link. Ir jis taikomas visiems, visoms šalims, kuriuose šiuo metu yra autoritariniai režimai. Tai nėra jokios analogijos su Iranu ar Iraku. Reiktų labiau galvoti apie kitas Afrikos valstybės labiau, kaip kad pavyzdžiui Ruanda. Aš manau, tarptautinės bendruomenės žinę reikia suvokti labai rimtai, nes ta žinia yra labai konkreti ir rimta. Gerbiamas ponios ir ponai, tik bendrais bruožais dar sureaguosiu į keletą kitų klausimų kai kuriuos perduosiu vyriausiai įgaliotiniai, pasiūlymus jūsų perduosiu vyriausiai įgaliotiniai. Pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų tarybos, jungtinių tautų žmogaus teisų tarnybo, tarybos sušaukimo. Debatų metu nekarta tas buvo minėta. Taigi vyriausiai įgaliotiniai. Perdosiu jūsų išsakytas mintis. Jūs sakėte, kad yra labai svarbu toliau diskutuoti ginklų embargo klausimu. Manau, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp bendradarbiavimo ir sankcijų taikomų. Kalbant apie šias tris šalis, kuriuo atveju šiandieną aptarėme. Ir aš manau, kad ši užduotis yra ypatinga. Jeigu nesirinksime karinių, karinio įsikišimo, o bendradarbiavimą ir tik tam tikrą sankcijų rūšį, kai yra kalbama apie tam tikras valstybės. Aš manau, taip teisinga elgtis. Pone Omenroitin iškėlė ir Turkijos kontekstą turime labai aiškiai pasisakyti tuo klausimu, kai ateitie formuosime politi savo politiką ir dėkoju visiems už pasisakymus, už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū. Sulaukėme šešių atsakymų.